Mes chers collègues, monsieur le commissaire, je... Mėly kolegos, gerbiamas komisijos narys, siūlau pradėti mūsų bendrą posėdį. E, jame susitinka ekonomikos komitetas su vicepirmininku e, Peteriu Zimenu ir mokesčių komitetu. Jūs matėte darbo atvarkę. Jeigu niekas neturite komentarų, teigiame, kad ji patvirtinta. Kalbant apie pirmininko pranešimus, norėčiau pasveikinti tai, kad mūsų tarpe yra Gunaras Hokmaras, e, pakviestas mūsų e, kvietimu. Jis dabar yra Švedijos parlamento politikos patarėjas, jis pats e, mūsų darbe labai aktyviai dalyvauja. Aš tikiuosi, kad jis sėdi salėje. Šiltai jūs sveikinu čia. Jums išdalintuose dosijai yra e, kalbų E, sąrašas pateiktas. Norėčiau priminti, kad mūsų darbas, kaip visuomet, kaip ir visi mokesčių komiteto posėdžiai, e, viešas, jis yra transliuojamas internetu per web streaming sistemą. Ir dabar, nedelsdamas, suteiksiu žodį pirmininkui Ziman. Thank you, Chair. Dear colleague. Dėkui pirmininkė, mėly kolegos. Aš pakeičiu ekonomikos komiteto pirmininką Roberto Galtierį šiandien ir ekonomikos komiteto vardu norėčiau pasveikinti komisijos narį Moskovičį šioje salėje ir padėkoti e, mokesčių komiteto, taksė komiteto pirmininkui Lamesūrų už tai, kad suorganizavo šį renginį. Gerbiamas komisijos nary, mes tęsime diskusijas pradėtą sausio 11 dieną ir praeitą plenarinį posėdį. O šiandien mes norėtumėm sutelkti dėmesį būtent į įvairius kovos su mokesčių veikimo paketais elementus. Ta paketą Europos komisija patvirtino sausio 28 dieną. Kaip jūs žinote, aš viešai tą paketą pasveikinau, jį paskelbus, mano nuomonė, tai teisingas žingsnis e, kovojant su agresyviu mokesčių planavimu. Džiaugiuosi, kad Europos komisija e, sekė laikėsi parlamento rekomendacijų pateiktų 15 metų pabaigoje taks ir ekon komitetų ataskait pranešimuose ir stengiasi užtikrinti skaidrumą, koordinavimą ir suderinimą įmonių mokesčių srityje. Taip pat aš norėčiau priminti, kad šis paketas yra svarbus žingsnis, bet jis neturėtų būti paskutinis etapas. Šiandien mums taip pat bus labai įdomu sužinoti, ką Europos komisija ketina padaryti toliau įgyvendama visą ekon ir takse e, pranešimuose pateiktų rekomendacijų sąrašą. Jūs žinote, kad ekon komitetas paskyrė savo pranešėjus dėl dviejų teisės aktų e, pagal ATA paketą e, pranešimų, ponas Darius Rozati rengs keičiamąjį teisės aktą, e, kuris pakeis administracinio bendradarbiavimo direktyvą, kuriame yra kalbama apie automatinį informacijos pasikeitimą tarp valstybių ir e, tarptautinių bendrovių. E, Ta darys visos ES mokesčių administracijos. Taip pat Hug Baye yra paskirtas renkti direktyvą kovai su mokesčių vengimu antibeps direktyvą. Jūs turbūt žinote, kad Ekon komitetas daro viską, ką gali, kad šie pranešimai būtų užbaigti kuo greičiau. Pagal DAC4 e, e, atsiprašau, DAC4 pranešimas ekonomikos komitete bus pateiktas balsavimui balandžio 26 dieną, o plenariniam posėdžiui per pirmąją gegužės mėnesio sesiją, o antibeps direktyva e, ekonomikos komitete bus pateikta balsavimui gegužės 23-24, o plenariniam posėdžiui birželio mėnesį. Po to mes norėsime sužinoti, kaip jūs vertinate tar, pirmininkaujančios tarybai valstybės pasiūlymus šioje srityje ir norėtume sužinoti, kaip jūs įsivaizduojate E, tolesnį šių dviejų e, neįstatyminių elementų likimą taryboje. E, ir čia kalbu apie rekomendaciją dėl mokesčių sutarčių ir komunikatą dėl išorės strategijos efektyviam mokesčių sistemos sukūrimui. Geriamas komisijos nariai, ponė Moskovič, iškart žodį suteikiu Jums. Ačiū ponios ir ponai, gerbiami deputatai. Aš džiaugiuosi būdama šiandien tarp Jūsų. E, Buvom susitikę sausio viduryje ir aš tada trumpai pristačiau savo prioritetus e, fiskalinėje srityje 2016 metams. Dar kartą keitėmės nuomonėmis plenarinėme posėdėje vasario mėnesį, kai e, buvo pristatytas bendrai kovos su mokesčių vengimu paketas. O šiandien norėtume praėjus dviem savaitėms valanų susitikimo e, plačiau pakalbėti apie pateiktuosius pasiūlymus. Aš savo ruoštų šį klausimą šis man savo ruoštų šis klausimas yra jau trečiasis per dvi dienas Europos parlamente ir aš tikiuosi, kad bebūdamas čia aš e, nesusidursiu su per daug abejingumo iš jūsų pusės. E, tai, kad aš čia dalyvauju, rodo, kaip e, svarbus yra dialogas tarp institucijų. Naudosiu šią progą ir dar kartą pasidžiaug ir noriu pasveikinti tai, kad naujas taksut generalinio direktorato generalinis direktorius atėjo į posėdį Steven Quest. Aš su juo jau esu užmesgęs ryšį ir e, žinau, kad Europos komisija e, pajaus e, jo darbo konkretų poveikį labai greitai. Aš e, jau vasario antrą dieną plenarnėme posėdėje sakiau, šis teisėkuros paketas yra labai svarbus žingsnis kovoje su mokesčių vengimu. Aš tikrai manau, kad šis paketas prisidės prie mokesčių vengimo padėties esminio pokyčio e, Europoje. Mes e, žinome, kad e, kova su mokesčių vengimu turi būti nuolat atnaujinima, kadangi visuomet sistemoje atsiranda silpnųjų vietų, kuriamis vokiečių e, sukčiai pasinaudoja, bet mes turime būti gudresni už juos ir šis paketas yra labai uh, ambicingas, toli siekiantis, gerai apgalvotas ir aš manau, kad jis leis mums pasiekti konkrečių rezultatų šiame darbe. Šiandien aš norėčiau kalbėti apie du konkrečius punktus ir e, papildysiu tai, ką jums sakiau vasario antrą dieną, sureaguodamas taip pat į jūsų, ponė pirmininkė, patiktus klausimus. Visų pirma, aš norėčiau aptarti teksto detalės, kaip jūs žinote, aš turėjau galimybę sėtidžiau panagrinėti, o po to turėsiu galimybę sistemingiau E, aptarti paketą ir įvertinti dvi rekomendacijas, kurios jums yra pristatomos abiejų komitetų šį vakarą. Visų pirma, noriu pasakyti, kad kai kurios iniciatyvos yra tiesioginė reakcija į jūsų e, numatytas priemonės. Mes pritarėme tiems patiems tikslams kaip ir jūs. Jūs sėdėdami salėje, aš sėdėdama šioje tribūnoje, noriu, kad e, būtų uh, panaikintos tokios sąlygos ar tokia padėtis, kai kai kurios stambios tarptautinės bendrovės pasinaudoja mokesčių e, padėtimi ir išvengia mokesčių mokėjimo. Ir e, šiandien e, mokesčių mokėtojai ir sąžiningos įmonės tai jaučia, tai vertina kaip didžiausią neteisybę ir jos pačios patiria to mokesčių vengimo kaštus. Ir aš E, žinau, kad e, Europos parlamentas kalbėjo, kalbėjo apie 50 e, ar net 70 milijardų eurų nuostolių dėl mokesčių vengimo. Tai yra netoleruotini skaičiai. Aš norėčiau išskirti keturis pagrindinius ramšius šiame pakete. Pirmiausia, turi būti nustatyta veiksminga apmokestinimo bazė, ne teorinė, o tikra tarp įmonių. Galiausiai turime kalbėti apie mokestinį skaidrumą, fiskalinį skaidrumą, apie fiskalinę konkurenciją, kuri turi būti sąžininga ir subalansuota ir be to ES viduje e, turime, kaip ir ES išorėje, e, aiškiai apibriežti, e, kokie yra skirtumai. Visų pirma, galiu pasakyti, kad dažnai žmonės jaučia, kad trūksta uh, elementariausios lygybės ir ne visuomet e, galime tas problemas išspręsti. Kitas svarbus klausimas, kaip mes galėtumėm kovoti su tuo mokesčių sukčiavimu. Mano atsakymas būtų labai paprastas. E, Direktyvoje kovai su mokesčių vengimu numatytos priemonės e, leidžia susidoroti su mokestiniu piknaudžiavimu, E, kurį dabar vykdo kai kurios stambios įmonės, bandydamos išvengti vokiečių. E, viskas yra labai aišku. Mes e, turime rasti tris galimas fiskalinės schemas, kurios leistų išvengti tokio sukčiavimo. Visų pirma, vadinamosios hybridinės įmonės ar, ar priemonės, kurios uždengia savo tikrąją veiklą ir pasinaudoja uh, globaliomis nuostatomis, kad pasinaudotų mokesčių skirtumais tarp skirtingų valstybių. Ir šis paketas taip pat bus taikomas ir išorės užsienio jėgų kontroliuojamoms įmonėms, kurios iki šiol lengviau išvengdavo mokesčių. Ir dabar galiu pasakyti, kad E, mes reaguosime į tai, kas yra numatyta jūsų pranešimuose. Šis paketas e, leis iš, užkirsti kelią e, piktybiniai veiklai. Valstybės narės turės daugiau galimybių kovoti su mokesčių vengimu, bus sukurta stabilesnė sistema, kurią siūlo, siūlo EBPO ir e, bus nustatytos bendros piknaudžiavimo nuostatos. Jūs visi norėtumėt, kad nustatomos priemonės būtų privalomos. Taip pat mes turime suprasti, kad e, turime laikytis tam tikrų teisės nuostatų. Europos komisija negali reikalauti iš valstybių narių, kad jos pakeistų savo dvišalius e, fiskalinius susitarimus. Ir aš norėčiau priminti, kad kai kurios valstybės narės E, labai griežtai akcentuoja nacionalinio suverenumo klausimą. Todėl mes nusprendėme parengti rekomendacinio pobūdžio dokumento, ne direktyvas. Ir, gerbiamas pirmininkė, e, galiu pasakyti, kad po to liks tik tai galimybė padaryti politinį spaudimą. Ir jūsų e, parlamentas labai puikiai tą daro, kad valstybių narių pastangos būtų įgyvendintos iki galo turi būti daromas spaudimas. Ir dabar mes suprantame, kad atsakomybė tenka daugiausia pačioms valstybėms narėms. Iš norėčiau e, išsakyti šiek tiek komentarų apie ECOFIN tarybos e, diskusijas. Jos buvo labai konstruktyvios, labai taiklios. Kai kurios valstybės narės akcentavo, kaip mes galime perkelti BEPS. E, mes negalime eiti per daug toli Mes e, esame europiečiai, mes turim bendrą rinką, mes turim savo susitarimus. Ir aš manau, kad e, mes turėtumėm kalbėti apie globalų paketą, bendrąjį paketą, kuris e, leistų sureaguoti jūsų keliamas problemas. Kitas svarbus šio paketo ramstis yra fiskalinis skaidrumas. Direktyvoje mes siūlome, kad būtų teikiamos ataskaitos apie kiekvieną valstybę ir norime, kad būtų pasiekta tikra revoliucija fiskalinėme viešume. E, šiuose direktyvose e, jūs žinote, kurios dalys yra labai svarbios. E, kai kurios teksto dalys numato, kad automatiškai turi būti keičiamasi svarbiausia informacija tarp valstybių narių mokesčių administracijos. Aš manau, kad šioje srityje mes galėtumėm naiti dar toliau ir aš jau dabar džiaugiuosi, kiek Europos parlamentas yra padaręs toje srityje. Kai kas iš jūsų manote, kad to, kas padaryta, nepakanka ir manote, kad reikia išviešinti uh, stambių tarptautinių bendrovių uh, ataskaitas viešai kiekvienoje valstybėje. Aš čia galiu pasakyti, tą patį, ką jau sakiau plenarinėme posėdėje. Mes, aš irgi to norėčiau. Europos komisija balandžio 12 dieną pateiks pasiūlymą srity, toje srityje. Europos komisija atliko tyrimo studiją ir mes pateiksime konkretų balandžio mėnesį pasiūlymą dėl viešumo. Šis pasiūlymas e, išplauks būtent iš tyrimų studijos ir viešųjų konsultacijų, kurios kaip tik dabar vyksta. Jūs puikiai žinote, kokios yra lygties sudėdamosios dalis, reikia rasti pusiausvyrą tarp didžiausio įmanomo skaidrumo viena vertus, viešumo ir kita vertus mes turime užtikrinti, kad įmonių konkurencingumas nebūtų pažeistas. Todėl mm, turim supros, suprasti, kad kartais tam viešumui atsiranda pribojimų. Tačiau e, mes suprantame, kad tas dvi problemas reikia spręsti paraleliai. Mes e, e turime galvoti apie juridinį saugumą ir turėsime padaryti viską, ką siūlo e BPU. Aš manau, kad bus rastas geriausias įmanomas sprendimas ir aš tikiuosi, kad Europos parlamento e, pranešimas mums padarys E, atitinkama, atneš patinkamos naudos. E, trečias svarbus ramstis yra e, įsteigti fiskalinę subalansuotą konkurenciją tarp ES mažų vidutinių įmonių ir stambiųjų tarptautinių bendrovių. Nes mes čia kalbame apie e, piktavališką praktiką, kurią taiko kai kurios stambios bendrovės tam, kad išvengtų mokesčių. E, Mes žinome, kad e, fiskalinės našta tenkanti mažoms ir vidutinėms įmonėms yra 30 procentų didesnė negu stambiausių bendrovių, tarptautinių bendrovių. Europos komisija apie tai nuolat kalba ir ji nori e, atsispirti toms vis agresyvesnėms e, tarptautinių bendrovių mokestinėms mokesčių vengimo pastangoms. Mes norime, kad būtų sukurta sąžininga subalansuota konkurencija tarp valstybių narių ir turi būti nustatyta labai aiški e, apmokestinimo bazė. Deja, e, ne visur dar apie tai e, galima kalbėti, ne visur tas yra padaryta. Padėtis kai kuriuose šalise yra labai neteisinga, kai kurios valstybės taiko priemonės kovai su mokesčių sukčiavimo, kitos valstybės narės to nedaro ir todėl įmonės apeina tai. Ir šiame pakete mes E, spręsime tą problemą, tuo pat nesukurdami e, konkurencijai problemų. Reikia pripažinti, kad būtina atskirti e, konkurenciją ir nesažiningus žaidimus. Ir paskutinis ramstis. Mes norėtumėm sukurti tikrą išorės strategiją ES. Mūsų iniciatyvose yra suteikiamas globalus atsakas globalioms problemams. Mes e, Europoje dabar radome europietiško masto būdą kovoti su e, mokesčių erozijos keliama rizika. Ir naujoji strategija bus palanki ES ir tarptautinių partnerių bendradarbiavimui. Europos komisija šio požiūrį yra labai aiškiai pasakusi, reikia skatinti e, tarptautinių mokesčių sistemų gerą valdymą. Aš galiu dėl to pasakyti, kad naujoji ES strategija leis sukurti Europos e, sąrašą, kuri, į kurį bus įtrauktos visos nebendraujančios trečiosios šalis. Ir Europos parlamentas siūlė tą patį padaryti. E, Europos komisija šiuo metu kaip tik svars nagrinėja padėtį ir aš tikiuosi, kad analizės rezultatai bus paskelbti jau šią vasarą. Tokiu būdu mes galėsime rasti geriausią, sudaryti geriausią įmanomą sąrašą, kuris jau ir dabar gal egzistuoja, bet jis kol kas dar nėra toks, kokio mes norėtumėm. O dabar aš norėčiau sugrįžti prie vieno iš punktų, kuris jau buvo aptartas šioje diskusijoje, tai yra ES konkurencingumas ir patrauklumas. Au contraire. Norime, kad mūsų paketas būtų nepriešiškas, priešinkai mes norime, kad būtų e, koordinavimas, e, nenoriu, kad būtų nacionalinių teisės aktų mozaika, kuri trukdytų bendrai rinkai plėtotis ES, kad nebūtų fragmentacijos, kad nebūtų teisinio netikrumo, nes tai brangiai kainuoja. Taigi reikia galvoti apie tokią fiskalinę sistemą, kuri būtų palanki e, toms įmonėms, kurio žaidžia pagal taisyklės, o ne kurio žaidžia sąlyčio su taisyklėmis. Taigi labai svarbu, kad būtų tinkamai kovojama su mokesčių slėpimu. Ir valstybės, teritorijos turi įsipareigoti, kaip galima greičiau tai padaryti. Ir um, jau daugiau kaip šimtas um, valstybių yra įsipareigojusios tą padaryti ABPO e per Antalijos didžiąjį dešimtuko sutikimą. Ir dabar mes norim, turime nuspręsti, ar, ar, ar mes liksim kažkur nuo šalyje, ar mes prisidėsime prie um, tikrai tų pasaulyje pasaulinių e, veiksmų, planuojant, e, ką daryti su, su e, mokesčių slėpimu. Ir mm, kaip žinote, štai truputėlį papasakosiu dabar, kas vyksta taryboje, diskusijos techninio pobūdžio dabar yra, pirmi pasikeitimai nuomonėmis yra Kofino taryboje um, įvykę praeitą penktadienį, buvo pasiūlymai, tarakaraštis ir um, iš kontaktų su pirmininkaujančiais Niderlandais, aišku, žinote, kokia yra programa ir uh, ministrai nori, kad viskas judėtų pakankamai greitai, aš tikrai tą skatinu, pritariu, padėsiu tai daryti. Ir Ambraisen Blum taip pat planų žinote, aš uh, Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad reikėtų ne, neskalyti paketo, kad būtų neapsirimota vien BEPS ir norime. Komisija žinia yra aiški, kad reikia perkelti BEP susitarimus, tai yra minimumas, bet reikia patvirtinti visą paketą, jeigu tikrai efektyviai norime kovoti su mokesčių slėpimu bendroje rinkoje. Artėjau prie savo pasisakymo pabaigos. Aš atsakysiu paskui jūsų detalesnius klausimus, bet tikrai labai pasitikiu, labai pasidu, laukiu parlamento palaikymo per artimiausius mėnesius, kad būtų išlaikytas politinis spaudimas, jūsų institucija, ypač taksai ir ekon komiteto nariai nu, labai vertingai prisidėjo prie visų iniciatyvų paketą. Tikrai aš čia nedemokokiškai kalbu, aš tikrai nuoširdžiai sakau, kad be jūsų tas paketas būtų buvęs neįmanomas. Ir priemonės numatytos pakete praeitais metais yra iš jūsų mūsų dviejų komitetų būtent pasiūlymai. Tai rodo, kad mūsų institucijos vienodai masto, kad reikia konkrečių priemonių, kurias leistų realiai kovoti su mm, agresyviu mokestinių planavimų, kad būtų mokestinis skaidrumas ir reikia iš tikrųjų apibriežti, kokie bus konkretus padariniai, kas yra numatyta pagal taksai rekon rekomendacijas, jeigu jos būtų patvirtintos, reikia galvoti apie bendrus mm, mūsų pasiūlymus Aš aišku, gal ne viską aptarsiu, bet aš noriu paminėti, kad komisija šiuo metu baigė savo bendrą atsakymą į e, taksai rekon rezoliucijas. Mes tikrai labai rimtai vertiname šį darbą ir tikimės, kaip galima greičiau jau jums viską detaliai pristatyti visus veiksmus, kurių imasi įmonės, kad konkrečiai mes atsakytumėm į kiekvieną iš jūsų rekomendacijų. Aš asmeniškai įsipareigoju visiškai bendradarbiauti su parlamentu Toliau dėl šių klausimų ir dėl kitų, e, tai pradėsiu nuo prieigos prie dokumentų, ponė pirmininkė, <laughs> tai yra jums svarbus klausimas, kaip žinau, ir čia aš noriu pabrėžti, kad, kad nuo to momento, kai man buvo pavesta rūpintis fiskaliniais klausimais komisijai, tai iš tikrųjų komisija parodė beprecedentį skaidrumą. Uh, Komisija suteikė jums prieigą um, prie visų dokumentų dėl Elgesio kodekso, kas ką viską, ką mes turime. Iš tikrųjų, visa tai, kas padaryta nuo 10-mečio, anksčiau to niekada nėra buvę. Ir Pirmininkė, aš noriu pabrėžti, kad štai vakar po pirmininko Junkerio paskelbimų visų pranešimų um, naujas buvo atsiųstas paketas ir dabar galima bus už uždarų durų aptarti visas sąlygas, turėsite tikrai visus atsakymus parlamente, galėsime keistis nuomonėmis paskui, tai lygiai taip, kaip jūs ir prašyte. Tai tiek, pirmininkė, dabar pabaigai, kaip sakiau pradžioje, aš tikrai labai mm, mielai atvirai aptarsiu visus rūpimus klausimus, aš mm, mielai aptarsiu tolesnį politinį kelią, kurio reikėtų imtis, ką mes planuojame padaryti per atimiausius mėnesius. Ačiū. Labai ačiū komisarui už e, tokį glaustų, bet ir išsamų pasisakymą. Noriu pasidžiaugti e, kokybiškų bendarbiavimų, kuris yra užmėgstas tarp e, Europos parlamento dviejų komitetų ir Europos komisijos. Tai ir jūsų, jūsų visos tarnybos dėka pasiekėme ir mūsų, visų, mūsų komitetų dėka. Iš tikrųjų, na, kartą kalbėjome apie dokumentus, prieigą prie jų ir aš noriu noriu padėkoti Jums už tai, kad um, pasirūpinote, kad uh, tos visos diskusijos, keitimasis nuomonėmis vyktų ir apsivainikuotų to rezultatu, kurio mes ir norėjome, kad būtų ir iš juridinio, ir iš praktinio požiūrio taško sprendžiamos problemos. Mes um, savaitės taksi koordinatorių um, posėdžiuose mes tikrai pasirūpinsime, kad uh, viskas būtų padaryta taip, taip, kaip e, mes ir norėtume. Taigi dėkoju Jums, o dabar pereiname prie klausimų ir atsakymų. E, kiekvienam klausimą atsakymą yra skirtos penkios minutės. E, visų pirma, EPP vardu Pablo Zalba. Zidane, querido komisario, muchas gracias por estar hoy. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Labai dėkoju Jums už tai, kad atvykote į šį posėdį. Žinoma, tikrai turiu sutikti, kad mes kartu siekime tų pačių tikslų. Turiu, turime sutikti, kad daug gerų pasiūlymų patikta yra ir tie pasiūlymai bus efektyvus, jeigu pavyks įsigyvendinti. Labai sutinku su Jumis ir matau, kad iš jo pasimėta, kad daug mūsų minčių. norėčiau pasakyti, kad manau, jog mums ši byla yra labai svarbi. Pastaruoju metu yra įvykę tikrai e, piktinų įvykių, tačiau manau, kad yra daug ką galima padaryti, kad zonoje užtikrintume sąžiningą mokesčių sistemą. Negalime leisti, kad valstybės narės prarastų milijonus eurų, kurie galėtų būti skirti švietimui, sveikatos apsaugai ar produktyviems ekonomikos sektoriams, kur galėtų jie kurti darbo vietas ir augimą. Tad labai mane džiugina tai, ką šiandien iš jūsų išgirdau. Čia manau, kad dar sužinoti apie tai, ką galvoja taryba. Dėl to norėčiau išgirsti, kokie būtų jūsų, kokios jūsų prognozės. Minėjote dalį savo planų ir intencijų. Tačiau kaip manote, kiek pavyks judėti tą kryptimį, kiek pavyks e, užtikrinti, kad mokesčių sistema būtų sąžininga, kiek ambicijų galima, kokių ambicijų, kokių ambicijų galima tikėti iš tarybos. Kitas dalykas, tarptautinis bendradarbiavimas. Tai yra labai svarbus dalykas, būtinas dalykas. Visko, ką pasiekime, galime tik pasiekti aktyvių ir sąžininkų tarptautinių bendradarbiavimų. Ką Jūs matote apie JAV tarnybų poziciją? Ar jie būtų pasirengę dirbti su mumis, kad užtikrintų sažiningesnį mokesčių sistemą abipus Atlanto? Ačiū. Visų pirma, dėl, dėl tarybos. Aš sugrįšiu uh, dėl prie jos uh, ir vėliau, bet bendrai galim pasakyti, kad pastaraisiais mėnesiais taryboje darbas vyko gana gerai. Uh, Buvo pasiektas susitarimas dėl vadinamojo tax cooling. Pirmosios diskusijos taryboje man pasirodė palankios, geros ir, kaip suprantu, e, yra kalbama labai pozityviai apie globalius tikslus Aš sveikinu pirmininkaujančius Niderlandus, kurie pabrėžia, kad e, ši tema jiems yra prioritetas ir nori, kad būtų sprendžiama jį gana greitai. Tuo pat metu norėčiau išsakyti vieną įspėjimą, kurį aš jau porą kartų esu išsakęs. Greta pasiūlymų, kurie atrodo labai geri, e, kai kalbam, pavyzdžiui, apie BEPS mums iškyla grėsmė, kad nebus pasirinktas globalus požiūris ir tada vidaus rinkoje išliks tam tikrų ribotų e, sunkumų. Tai e, gali padaryti labai rimtą žalą. E, taigi valstybėms narėms reikia kad Europos komisija laikytųsi tvirtos pozicijos ir kad Europos parlamentas padarytų tam tikrą spaudimą joms, aišku, draugišką spaudimą, kad būtų padaryta greita pažanga ir kad greitai būtų šis tas užbaigta. Tačiau šis klausimas yra pagristas konsensusu, jie turi būti padaryta labai daug bendro darbo skirtingose komitetuose ir aš e, tikiuosi, kad nebus užblokuota niekas ir bus pasirinkta teisinga pozicija. Dėl tarptautinio bendravimo su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Aš e, e, pastebėjau, kad Junktinė Amerikos valstijų valstybės departamento vadovai atsiuntė labai svarbių laiškų pasarojų metu, bet taip pat turime suprasti, kad E, buvo BEPS procesas pradėtas e, svarbių ES ministrų ir kitą savaitę įvyks finansų e, ministrų susitikimas Šanhajuje ir aš tikrai manau, kad tarptautinis bendradarbiavimas pasistumėjo į priekį ženkliai visos didžiojo dvidešimtuko valstybės šiam klausimui skiria daug dėmesio ir tikiuosi, kad skaidrumo pakaks. Merci beaucoup. Labai ačiū. Aš paprašyčiau savo padėjėjų nustatyti chronometrą, kad parlamentarai žinotų, kalbėdami, kiek laiko jam skirta. Taigi, socialistų demokratų frakcijos vardu Eliza Ferrera. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū komisijos nariai už tai, kad atvykote į mūsų posėdį, kad, kad dar kartą atvykote. Labai dėkoju už jūsų pastangas, kurias jūs dėjote šioje srityje. Mūsų šis posėdis yra bendras dviejų komitetų, ekonomikos reikalų komiteto ir taip pat specialaus mokesčių reikalų komiteto ir komisijos nariai jūs be abejo žinote, kad jūs, jūs galite tikėti mūsų palaikymo Turiu užduoti kelis klausimus. Pirmiausia, Pokalis laiškitinta pateikti rekomendacijas e, skirtas atskiroms šalims. Ir e, dažnai tose rekomendacijose kalbam apie nacionalinius mokesčių klausimus. Tačiau Europos semestro kontekste taip pat galima atsižvelgti ir imtis spręsti tas priemonės, to tos veiksmus, kurie iškraipo konkurenciją. Taigi, ką ketina daryti Europos semestro kontekste? Toliau, kitas dalykas. Vėlgi Europos semestro reikalas yra vertinti makroekonominę situaciją, makroekonominius disbalansus, nes EMF ir EBPO pateikia įvairių duomenų, taip pat mes patys renkame duomenis, galima čia įvairius rautus stebėti. Tad galima pastebėti, iš kur kyla tos iškreipačios praktikos, kokios valstybės narės labiau paliečiamos yra. Tad aš paklausiu, ar jūs ketinate šį elementą įtraukti į savo prieigą, kai jau vyks Europos semestro darbai. Toliau. Kila klausimas, kaip bus dėl mažinimų kuris valstybėse narėse. Reikia saugoti tų valstybių narių mokesčių tarnybas. Ir paskutinis dalykas. Reikia tikėtis, kad taryba bus linkus bendarbiauti ir nesumenkins jūsų pasiūlymų. Bet, pavyzdžiui, 172 dalyje mes siūlome, kad komisija nu, patotų straipsnį 116 iš starties, kad būtų galima užblokuoti tą vienbalsiškumo poreikį ir kad būtų galima panaudoti to, kas yra numatyta startise. Labai ačiū. Dėl rekomendacijų kiekvienai valstybės skiriai, aš sutinku su jumis mokesčių klausimas, e, žinant vienos ar kitos valstybės ekonominį pažeidžiamumą, turėtų būti sprendžiamas, e, kalbant apie semestrą, žinant, kokios žalos e, mokestiniai pažeidimai gali padaryti. Mes bendrai kitą savaitę apie tai kalbėsime kolegijos posėdėje. Žinome, kad yra makroekonominis disbalansas labai didelis Ir turiu pasakyti, kad Europos komisija tas problemas vertina labai rimtai ir yra labai didelė tikimybė, kad e, deficito klausimas bus e, vienas iš svarbiausių. Mes turime rasti bendrą sistemą eurozonoje, valstybės, kurios turi judėjimo laisvę, turėtų pasinaudoti daugiau investicijų galimybėmis. Dėl 116 straipsnio jis niekad nebuvo pritaikytas. Europos komisija visuomet yra pasirengusi išnaudoti galimybės, visas įmanomas galimybės. Ir tradiciškai mes galvojame, kad fiskaliniai sprendimai turi būti primami vienbalsiškai. E, kartais tai yra labai sudėtinga, kartais to nebegalima galima E, daugiau toleruoti, tačiau aš šią temą e, išlieku optimistiškai nusiteikęs. Visuomeniai e, ši informacija taip reikalinga, kad valstybės narės turėtų būti atsakingos už viešumą ir skaidrumą. Pasakykime labai tiksliai. Dėl pseudotechninių priežasčių kai kurios valstybės neskelbia informacijos. Jos ir toliau tokiu būdu sukuria palankesnės sąlygas sukčiams ir mokesčių vengėjams. Bet e, mes turime parodyti labai griežtą poziciją, pasakyti, kaip mes galvojame ir aš tikiuosi, kad jūs mane palaikysit. Mokesčio administracijos apsauga, prašant sumažinti viešasias išlaidas. Ar tai yra manoma padaryti? Aš pateikiu tokį klausimą. Yra tokia galimybė, rekomendacijose jūsų valstybei galbūt bus į tai atsižvelgta. Aš kalbu apie tas rekomendacijas, kurios yra teikiamas kiekvienai valstybei. Ačiū, chronometras veikia. ECR frakcijos e, vardu Ashley Fox. Thank you, President. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos nariai. Mano frakcija sveikina tuos jūsų pasiūlymus, kuriais siekiama įgyvendinti tarptautines sutartis, tikrai BPO siūlymus dėl pelno perkelimo, dėl bazės erozijos šios rekomendacijos, kurios buvo pristatytos paėsi lapkritį, tai reikia turi būti pakeltos į nacionalinį lygį ir sutinku, kad ES turi užtikrinti ir gali šis vandis vaidmenį, kad būtų užtikrintas nuseklus perkelimas valstybėse narėse. Ir tų rekomendacijų gyvenimas valstybėse narėse. Tačiau taip pat nuogastauju, kad jūsų pasiūlymas eina toliau negu EBPO BEPS gairės. Kyla klausimas, pavyzdžiui, kodėl siūlote switchover clause iš, žinantiems mokesčiams. Šių dalykų nesiūlė EBPO. Šios priemonės apri, apribos kapitalų judėjimą ES viduje. Ir tai turėtų turbūt apsunkinti, o nepalengvinti vieningos rinkos e, veikimą. Toliau, jūsų pasiūlymas dėl hybridinių bendrovių labai skiriasi nuo EBPO pasiūlymo Ir, na, kas stebina, kad jūs pasiūlymas yra švelnesnis. Kodėlgi? Kodėl tai turėtų būti pritaikoma visiems Europos Sąjungos trečių šalių e, starimams, o ne kaip nori abi po visam tarptautiniams starimams. Galbūt, aš manau, kad per anksti yra tai dar daryti, nes abi po dar nebaigė savo vidinio darbo dėl šių taisyklių. Vėlgi, kadangi tarptautinis e, vienodumas, nuseklumas yra labai svarbus dalykas, kodėl jūs ketinate užbėgti už akių šiems sprendimams, kurie gali priimti visas pasaulis? Nes tai juk tai gali pastatyti Europos Sąjungoje nepatogų konkurencinę padėtį prieš ne Europos Sąjungos šalis, jeigu EBPO sprendimas bus kitoks. Toliau. Ar sutinkate, kad reikia koordinuoti pasaulinius veiksmus, kad spręstume šios veiksmus? Ir jeigu taip, tai kilas klausimas, kodėl ignoruojate EBPO rekomendacijas kai kuriais atvejais, o kai kuriais atvejais viršite tas rekomendacijas. O galbūt jūs siekite savo, savo politinių tikslų, kad būtų užtikrinta didesnė Europos integracija, nesvarbu, kokia, kiek to reikia. Ačiū. Dėkui, ponė komisarė, atsakykite. Tout à fait euh, ferme sur ce dernier point. Dėl paskutinio punkto tikrai tvirtai, tvirtos nuomonės laikausi, tikrai nėra čia kažkokios tai politinės darbo atverkės, kuri būtų tik tai komisijos ar tik tai vieno kažkokio komisaro. Aišku, kad pagrindas yra BPO darbai, kas Antalijoje buvo patvirtinta didžiojo dvidešimtuko ir be apsigyvendinimo vien tik tai nepakanka, aišku, dėl tų priežasčių, kurias jūs puikiai žinote. Ir aišku, reikia suprasti, kad dirbame bendroje rinkoje ir mes norime bendroje rinkoje, kad visos taisyklės veiktų. Uh, kad būtų mm, teismo jurisprudencija gyvenama, kad nebūtų papildomų sukčiavimo galimybių. Ir aišku, kad reikia daugiau nei vien tik tai BEPS. Todėl mes ir ketiname žengti toliau. Todėl dėl, dėl to switch over tai yra europinė specifinė problema. Kai kurios valstybės narės mm, galėtų taikyti tą nuostatą, kas jeigu, pavyzdžiui, kilmės šalyje yra per mažai apmokestinamos lėšos, ką valstybės narės galėtų daryti ir kad eitų kalba apie gerą fiskalinę valdyseną ir būtų vadovaujamas europinių po, bendrų požiūrių e, šioje srityje, taigi dėl tų dėl hybridų Aš priminčiau ES teisingumo teismo visą jurisprudenciją. Ką aš noriu pasakyti, tai kad e, jeigu, pavyzdžiui, galvojame apie BEPS, e, reikia turėti omenyje, kad mes esame labiau integruoti nei tarptautinė bendruomenė, nes jeigu į tai nesižvelgiame, tai leidžiame stambiau tarptautiniam kompanijom žaisti su tuo. Uh, Taigi mes tiesiog norėjome tą spragą užpildyti tam tikrą prasme. Kaip aš jau sakiau, BEPS, vien tik BEPS, galbūt viskas ir kaip ir gražiai atrodo, tačiau realiam gyvenime vien BEPS nepakanka. Possible. Komisarė, bet ar gali tai būti, kad komen, pakomentuotumėt, kodėl jūsų pasiūlymas dėl hybridų yra švelnesnis, netoks griežtas kaip EBPO? Aš suprantu, kodėl jūs norite žengti kiek toliau kai kuriuose srityse, bet į šį klausimą neatsakėte. Na, aš manau, kad atsakiau, nes čia reikia turėti galvoti, ką nusprendė Teisingumo teismas. Kaip tik šiuo klausimu ir būtent dėl to ir mums reikia pridėti savo pasiūlymą prie Teisingumo teismo jurisprudencijos. Na, labai prastas dalykas. Taip pat norėčiau pasakyti, kad reikia įgyvendinti visus, visus BEPS nuostatas, tačiau reikia dar viršyti BEPS tam, kad galėtume veiksmingai veikti tapsnių lygių, visą tai veiksmingai įgyvendinti tapsnių lygių. Tai taip pat beje ir labai yra gera tapsnių strategija. Dėkoju komisarui, dabar Kora, Alde frakcijos vardu. Ačiū ponė pirmininkė. Labai dėkuoju ponė Moskovičiai, štai kad atvykote į mūsų posėdį. Mūsų frakcija taip pat vertina jūsų paketą, labai vertina. Manau, kad galime jūs palaikyti, kad skaidrumas turbūt yra pats svarbiausias ginklas. Tačiau, kaip Strasbūrė jau sakiau, neužtenka daryti gerus darbus, reikia gerus darbus daryti gerai. Būtent dėl to turiu keletą klausimų. Komisijos pasiūlymas, paketas toks, koks yra dabar, gali kelti teisinę sumaištį ir ginčius, nes neapibrėžimas teisinės savokas tinkamai. Pavyzdžiui, pagal GAR taisyklę bendrą kovos su knudžiavimu taisyklę galima nepaisyti, nepaisyti bendrovės e, teisinės sąrangos, jeigu, tas sakant, numatyta yra ne komercijos tikslais ir nespindi ekonominių tikslų Tačiau, na, kaip, kaip apibriežti tai ir kokios yra tos, kaip yra tai pagristi ekonominiai tikslai. Juk nenorime tuo atverti vartų teisimuisi labai aktyviam. Na, tai kila klausimas, kaip apibriežti šios klausimus, o tai yra didžiulė problema. Toliau. Pasaulinis kontekstas. Ką sakė kolega apie panašiai papildyti buvo gautas laiškas ponu Junkeriu iš JAV išdo departamento, kur buvo kalbama apie tai, kad kenkiama yra antibeps bendarbiavimui prasidėsis tyrimais. Tad būtų labai įdomu išgirsti jūs konkretų atsakymą į tą laišką. Paskutinis klausimas. Jūsų pasiūlyme nėra numatyti jokių perinamųjų nuostatų, kad įmonės galėtų prisitaikyti laiku ar komisija tai atsižvelgia ir ar bus pakankamai laiko valstybės narėms ir įmonėms pristaikyti. Labai ačiū. Si, monsieur komisija. Ačiū komisarė, jums žodis. The, uh, from, from... Taip ačiū. Dėl laiško iš JAV iždo departamento, tai na, buvo pasveikinta kova su mokesčių vengimu ir buvo pabrėžta, kad reikia bendrabiavimo su ES tarptautiniu lygiu. Uh, visos įmonės, priklausomai iš to, kur jos yra įsteigtos, ir, tačiau kurios gauna pelną į, į ES, turi mokėti mokesčius, pelno mokesčius pagal ES taisyklės. Ir dėl to e, nacionalinės tarnybos negali numatyti nuolaidų įmonėms, kurių koris neprieinamos kitoms įmonėms dėl to, kai kurie buvo sprendimai priimti nesuderinami su ES taisyklėmis ir atitinkamos valstybės narės turi dabar išieškoti atitinkamas sumas, kurios buvo nesumokėtos pagal galčios teisės aktus. Taigi, žinoma, atsakymą pateiks pirmininkas Junkeris, tačiau ES teisė galėjo visoms įmonėms, kuris veikia ES ir nėra jokios diskriminacijos prieš JAV įmonės. Taigi mes ir toliau bendrabiausime su JAV tarnybomis šio klausimu ir na, bendrabiavime įvairiose srityse, įvairiais klausimais čia. Tad žinoma, viską, kiek tik išsiaiškinsime, nors tai nėra mano kompetencijos klausimas, tačiau aš taip pat stebėsiu šį klausimą. Ir apie tai bus kalbama ir Šanhaje kitą savaitę per G20 posėdį. Kalbant dėl straipsnio kovai su piknaudžiavimu, piknaudžiavimo galiu pasakyti, kad e, nėra jokių aiškių taisyklių, kurios galėtų būti pritaikytos e, kovoti būtent su mokesčių sukčiavimu šiuo atveju. Tai yra sukurtas tarsi tam tikras apsauginis tinklelis. Mes siūlome, kad ši direktyva numatytų labai svarbu e, papildomą būdą kovoti su konkrečių tipų mokesčių sukčiavimu Ir e, manau, tai kad tai padės kovoti su tokiais sukčiavimo atvejais, kurių, e, su kuriais dabar nieko negalime padaryti. Jūs paminėjote labai konkretų e, atvejį. E, audito rūmai išreiškė e, labai aiškę poziciją ir e, jie jau buvo pritaikyta. Taigi siekiama užtikrinti tą patį, ką numato BPO, nes ABPO e nariai turi visą tai gyvendinti ir valstybės narės jau buvo pradėjusios renkti savo teisės aktus pagal mūsų pasiūlymą, pagal BEP sutartį. Ačiū už jūsų palaikymą mūsų žygiuose, mūsų darbuose. Tikrai labai vertinam jūsų palaikymą. Amerikė. Ačiū komisarė dėl amerikiečių reakcijos. JAF prastai supra, su, supranta mūsų konkurencijos įstatymus ir taikomas sankcijas, nes tokių uh, įstatymų dėl valstybės pagalbos, pavyzdžiui, nėra JAF atitikmenų. Taigi tai, ką daro komisija, mūsų yra visiškai kitokie dalykai. O dabar dėl taks komiteto. Uh, gegužės pradžioje um, susitiksime su finansų uh, komiteto atstovais, yra mūsų partneriai, sakykime, su Senato kongreso atstovais nuvykę į JAV ir labai svarbu būtent uh, kad vyktų bendri tarptautinių kompanijų klausimai, nes praeitų metų pabaigoje vyko kelių stambių tarptautinių kompanijų klausimai ir kas mus sukrėtė, kad um, vadovai, tų, kai jie, pavyzdžiui, um, atstovų rūmose atsako į klausimus, sako vieną, kai atvyksta čia į Europos Sąjungą, atsakinėjimus klausimus, jų atsakymai yra visiškai kitokie. Taigi, Gal reikėtų renkti bendrus klausimus ir tada galėtumėm geriau išsiaiškinti, kokia yra reali tokių kompanijų situacija. Dabar e, Miguel Vėgaš Gūja vardu. E, um Labai ačiū. Pone pirmininkė, dėkui komisijos nariai, turiu keletą kokių klausimų. Pirmiausia, dėl ataskaito apie atskiras valstybės Ten kalbama apie 720 milijonų eurų pelno, e, kad dėl tokių sumų reikia privalomo tas teikimo, tačiau 80 procentų įmonių ne, nepateks pagal šį slengstą numatytą. Tad galbūt reikėtų matyti žemesnis lengsti, nes e, išeina, kad labai daug įmonių neturi tik tai atitinkamo ataskaitų. Toliau dėl poveikio. Kokia tai šios informacijos skalbimas, apie tai balandį girdėjome, tai klausimas, ką komisija ketina daryti, ar poveikio analizė atliekama, o gal tokia analizė buvo perduota iš išorės vertintojams ir tokiu atveju, kam buvo perduota atlikti poveikio analizę, kokie įmoniai ar PWS, kurie atliko panašią studiją dėl bankų sektoriaus. Toliau, dėl palūkanų normų apribojimo. EBPO kalba apie tam tikrus intervalus, kuris siekia nuo 10-20 procentų. Komisija pasirinko aukštesnį rodiklį, aukštesnį kriterijų ir Šio klausimas, kodėl? Kokiais kitais žemdramdamiesi numatėte aukštesnį, aukštesnį slengsti toliau? Dėl palūkanų normų naudojimo pribojimo. Ar čia neįtraukiamas finansų įmonės? Beje, kaip ir dėl užsienio, užsienio įmonių. Ar taisyklis bus taikomas ir taip pat ir joms? na, mintis yra tokia, kad pelnas turi būti apmokestinamas ten, kur yra kontroliuojanti įmonė. Ir čia yra labai įvairių kriterijų. Kas tai mane labiausiai domina? Tai yra tai, kad trečiosios šalies mokesčiai gali, pavyzdžiui, būti 40 procentų žemesni negu valstybė narė, tik valstybė narė. Tad kyla klausimas, kodėl vis tik, vis tik pasirinkta tokia sistema. Jeigu, pavyzdžiui, vienoje šalyje 30 procentų, tai tuomet gali būti, kad pavyzdžiui kitoje valstybėje pelnas apmokestinamas per 20 procentų. Tad ne visai aišku, kaip pasakyti šis lenkščiai, galbūt jis siekia tikslinti ir tikslinti aukštyn. Toliau. Taisyklės užsienio įmonėms. Kaip jos bus, ta, ar jos bus taikomas Europos Sąjungos vidai, jeigu ne, tai kodėl? Pavyzdžiui, kaip gali, na, ar tai kels problemų su kiekvienoms valstybėms narimis. Ačiū. Komisarė. Ehm, Pratysant atsakymą, ponai Fox, mes dirbame mm, EBPO ir BEPS pagrindų, tai yra minimalų standartai pagal EBPO 156 milijonai eurų Tai yra BPO minimi skaičiai, tikslas yra būtent orientuotis į tarptautinės kompanijas, kurios m, mm, turi galimybių pakankamai e, finansiškai yra tvirtos, kad galėtų užsimti agresyvių e, fiskalinių planavimų. Taigi e, valstybės narės, aišku, jeigu pageidauja, gali ir toliau žengti šioje srityje. Dabar dėl tyrimų kas dėl CBCA yra padaryta. Nathan Hill, e, galiu paminėti, kad yra atliktas tyrimas, yra pasiremiama vidiniais tyrimais. CFC taisyklės yra taikomas ir ES, ir už jos ribų. Ir dėl palūkanų atidėjimo mes irgi laikomės to paties standarto, 30 procentų tai yra aukštesnė ta riba, bet valstybės narės gali ir aukštesnė nustatyti. Aš jau sakiau, šiame etape komisija m, mm, taip dirba, kadangi e BPO dar nesibaigęs tas darbas. Ir dėl kovos su mokesčių slėpimu, fiskaliniu sukčiavimu. Aišku, šioje srityje darbai nesibaigia. Mes dirbame toliau, tai mums tai tikrai tai nėra dar istorijos pabaiga. Tai yra labai svarbu paminėti. Merci pour le groupe des Verts. Žaliųjų vardu, ponia Žoly. Merci, monsieur le président, et merci à monsieur le commissaire. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisarui, kad jis atvyko į mūsų posėdį. Tais metais šio parlamento ekologai paskelbė ataskaitą dėl um, įkėjos fiskalinės praktikos. Nežiūrint to, kad uh, prie šios grupės finansų pri, uh, dokumentų prieiga yra labai ribota, vis tik tai mes paskaičiavome, kad vieną milijardo eurų per šešis metus kainavo įkėjos veikla uh, Europos mokesčių mokėtojams. Nebuvo uh, kai kuriuose valstybėse narėse buvo pranešta apie didelius trūkumus. Niderlandai, Luksemburgas, pavyzdžiui, leidžia realiai išvengti mokesčių, neapmokestina veiklos ir panašu, kad tose, um, valstyb, tos valstybės prisijungia prie Lichtensteino praktikos. Ar buvo nustatyta IKEOS veikloje, kad iš tikrųjų jie nus... atskaito veiklą, kuri vykdoma toje valstybėje iš savo bendros veiklos. Yra stambiosios kompanijos kaip Ikėja taiko įvairias priemonės, kad išvengtų mokesčių ir įvairių triukų atranda. Būtina galvoti apie efektyvų minimalų visų tarptautinių kompanijų apmokestinimą ES. Taigi, aš norėčiau paklausti, būtent pasirėmint mūsų ataskaitą, iš tikrųjų, ar tie pasiūlymai, kuriuos pateikė komisija sausio pabaigoje, leis val, galiausiai um, sustabdyti tokią praktiką, kokią vykdo, pavyzdžiui, Ikėja ar reikia dar papildomų priemonių. Toliau dėl Belgijos, pavyzdžiui, ar iš tikrųjų taikoma praktika yra žalinga, ką komisija galvoja dėl valstybių narių elgesio kodekso, kad nebūtų jokių nuolaidų, ar tikrai bus visoms taikomi tie, tie patys reikalavimai. Dėl um, mokesčių reikia. Uh, sparčiai taikyti susitarimą dėl minimalaus mokė, apmokestinimo susitarimą taryboje ir kokie procentai būtų tinkami, kas galėtų apginti valstybės narės. Komisija. Madame Julie, je vous... Ačiū, ponia komisarė. Pane Žaly, visų pirma, norėčiau padėkoti Jums ir žaliesiems už tą ataskaitą, nes iš tikrųjų tai prisideda prie mūsų bendrų diskusijų, to diskusijų kokybė labai auga tokiu, tokiu būdu. Labai ačiū Jums už tai. Ir dabar m, mm, tie gilės, gilesnės analizės dėl Jūsų pateiktos ataskaitos uh, rodo, pavyzdžiui, visų pirma, eina kalba apie vidaus rinkos išteklius, visą tai, kur netaikomi apmokestinimo. M, mm, e, reikalavimai Tai reikia kalbėti bent apie keturias skirtingas kategorijas. Ketvirtoji tai būtų tos trečios valstybės, Lekštenšteinas ir taip toliau. Ir um, galvojant apie komisijos pasiūlytas priemonės, tai leis kovoti su agresyviu fiskaliniu planavimu o, Europos Sąjungoje. Ir dabar mes e, peržiūrėme nuostatas dėl e, veiksmingo apmokestinimo tose valstybėse narėse, kur vykdoma veikla, ar turi valstybės narės teisę apmokestinti padrasinti, mes galvojame direktyvos pakeitimus ir komisija anais metais per, m, mm, pasi, įsipareigojo o, peržiūrėti patent box tai, sistemą ir mes dabar jau bandome būtent tokias nuostas per Elgesio kodeksą. Tai ir žiūrėsime, jeigu pažanga bus nepakankama, tai mes galvosime apie papildomas priemonės. Bet trečias dalykas dėl trečių valstybių, pačios sakiau, visos tos taisyklės dėl um, užsienio taisyklių, viskas dialogas, kad būtų kontroliuojama, apibrėžiamas taip pat ir dialogas su um, tos valstybės uh, jurisdikcija visa, pasiriment gerą bazę ir mes turime atitinkamus standartus dėl keitimosi informacijos, būtent dėl to, kas yra nu, realus naudos gavėjas. Ir ypač, ką Jūs minėjote dėl Lichtensteino, pavyzdžiui, noriu priminti, kad vienais metais buvo pasirištas susitarimas, dvi šalis dėl uh, finansinių paslapčių ir dėl elgesio kodekso tam tikrose sritise. Tokie susitarimai yra su Šveicarija, su Andora e, ir su Monaku. Anais metais pasirašyta Taigi, man atrodo, bendrai vertinant, 27 mm, sausio paketo pasiūlymai apima labai platų priemonių spektrą. Aišku, tai dar nėra viskas, bet man atrodo, kad tai yra adekvatus atsakymas į šią problemą. Ir, mm, na, jeigu detal, dar detalesnė jūsų ataskaitos analizė parodys, kad dar kažko trūksta, tai tada jau mūsų atsakomybė, mano atsakomybė bus apibriežti, kokių dar reikia papildomų priemonių, kad būtų galima e, tikrai kovoti e, kovoti su e, agresyviu fiskaliniu planavimu ir su e, mokesčių e, slėpimu, kas yra žalinga veikla ir galvojant apie nacionalinius interesus, ypač Belgijos valstybės, ką jūs minėjote, ar um, žiūrėsime, ar reikia kažkurias rytis stiprinti ir perspėsime tokiais atvejais, jeigu matysime, kad kažkokia įmonė piknaudžiauja sistemą. Uh, Mes iš tikrųjų atliekame didžiulį darbą, kaip žinote, ir um, tai, kas rūpi mums ir jums, aišku, tai yra bendri dalykai. Dėkoju už tą ataskaitą dar kartą. Labai ačiū, aš pritariu tam, ką sakė komisijos narys ir aš norėčiau pridurti, kad mes takso komitete e, ketiname organizuoti klausimą, e, kuriame susirinks įvairių mažų uh, valstybių, tokių kaip Lichtensteinas atstovai ir ekspertai, kalbantys tą temą. FDD frakcijos vardu Marko Valy. Grazie, prezidente. Avrei tradu. Ačiū. Dėkui, ponė pirmininkė, dėkui, sanary. Trumpas klausimas. Pirmiausia, dėl makroekonominės balansų procedūros. Kai kurios šalis, pavyzdžiui, Niderlandai, matome, kad kaupė perteklių šioje sistemoje ir jie turi namos sąskaitos perteklių. Ir kaip tik turi perteklių dėl to, kas leidžiama šioje sistemoje. Tad komisija, mūsų manim komisija turėtų bausti tokias valstybės, o ne bausti valstybės, kurios turi su sunkumais. Ar sutinkate, ar galbūt kitaip manote? Nes juk negi Europoje toks atsiranda kaip ir paradoksas. Ir žinoma, to paradoksinio neužkėta kelio pirmininkas Junkeris, kuris iš Luxemburgo. Tam buvo klausimų dėl pinigų plavimo, dėl iškstinių sprendimų dėl mokesčių. Ponas Blum iš Niderlandų taip pat labai palaiko iškstinių sprendimų dėl mokesčių. Ir ten matomas šalyje vėlgi įdomas sąskaitos perteklių. Tad, kai sakote, kad jau bandoma užverti duris šiems dalykams, tai manau, kad vis tik reikia, na, aiškiai vardinti valstybės, kurios to užsima. Ir jeigu jie neprisimtų skumybės, tai tikrai, tikrai reikia įvardinti valstybės, reikia išplatinti dokumentus, išviešinti duomenis. Žiniasklaida daug apie tai kalba, apie skaidrumą, apie dokumentų skaidrumą, taip pat apie Elgesio kodekso darbo grupės darbo procedūras. Aš du kartus ėjau skaitytų dokumentų ir na, daug, didelė dalis tų dokumentų yra išcenzuruota, yra, negalėjau skaityti didelės dalies. Tai kitas klausimas, ar valstybės narės pačios viską mato, o gal dokumentų dokumentų yra pribojami, na, tai kaip vertina čia praktika? Labai ačiū, atsakykite, panė komisarį. Visų pirma, Šiandien nenoriu komentuoti ataskaitą apie kiekvieną šalį, nes Europos komisija kitą savaitę jas svarstys. Šiuo metu tie dokumentai rengiami ir aš negaliu dabar atskleisti jų turinio. Jūs pabrėžėte, kad egzistuoja makroekonominis disbalansas tam tikrose valstybėse ir mes apie tai žinome. Be abejo, eurozona bendrai susiduria su labai rimtais pokyčiais ir jie daro įtaką skirtingoms valstybėms narėms. E, matome pavyzdžiui, kad Niderlandai, kurių rekomendacija jau yra patvirtinta, pasinaudojo pateiktomis rekomendacijomis, kad e, sukurtų geresnę, palankesnę investicijų bazę. Ir aš tikiuosi, kad šiais metais e, tai bus padaryta dar kartą bet aš nenoriu sutikti su tuo, ką jūs įsakėte apie Luksemburgą ir apie Niderlandus. Aš noriu dar kartą pasakyti, kad Niderlandai ir Luksemburgas pirmininkavimo taryboje metu e, puikiai padirbėjo ir aš negaliu jais nei kiek skūstis. Taip pat galiu išsakyti savo e, tvirtą nuomonę, kad Niderlandai darbą pradėjo labai gerai ir savo prioritetus labai aiškiai išsakė mokesčių srityje. Aš pasitikiu, pasitikiu Jeromu Daiselblomu, aš manau, kad jis nueis toli ir greitai. Nenoriu pateik, komentuoti jūsų įvardinto valstybių sąrašo, diskusijos kol kas tik tęsiasi. Pasakykime, kad daug valstybių norėjo paremti BEPS sistemą, Niderlandai taip pat, ir e, parengėme mes bendrąjį dokumentą, kuris leis e, pasiūlymus priderinti visoms valstybėms narėms. Visos valstybės yra pasirengusios e, bendradarbiauti, kad pasiūlymai taptų realybę. E, ir e, kai kalbam apie skaidrumą, turim e, vis tik sutikti su kai kuriam valstybėm narėm, kurios sako, kad dalis tų dok rekomendacinių dokumentų turi būti neviešinama, turi būti laikoma uh, E, užslaptinta ir e, mes negalime reikalauti, kad valstybės narės elgtųsi kitaip, jeigu jos taip mano. Tačiau aš galiu pasakyti, kad mūsų e, posėdžių protokolai vykstantis sudaromi kolegijos posėdžiuose bus skelbiami viešai. Dabar jie būdavo slapti. ANF vardu Barbara Kapel. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Vasario 28 dieną buvo pristatytas pelno mokesčių paketas, remiamas iš esmės trijų ramščių, kuris siekiama užtikrinti efektyvių mokesčių rinkimą Europos Sąjungoje, sąžiningas, sąžiningas strategijas Europoje ir visą tai siejasi su to, kaip mokesčių moka tarptautinės įmonės. Pasiūlymo pagrindas yra EBPO BEPS pasiūlymas, kurio siekiama kovoti su pelno perkelimu, pelno mažinimu. Ir jūs sakėte, kad ES nori būti BEPS įgyvendinimo lyderė. Norėčiau priminti šių metų vasario 11 dieną jav išdo departamento vadovo atsisto raštą, laišką pirmininkui Junkeriui. Tame laiške buvo paskelbta kaltinimu, kurie buvo nukreipti prieš uh, competition direktoratą. Ir buvo kal sakoma, kad tos priemonės, kas įgyvendinamos, nedėra ir prieštarauja BEPS pasiūlymui, ką jūs laikote tą BEPS pasiūlymą kaip pagrindą, kurio remias veikla. Ir EBPO bei G20 valstybės sutarė koordinuoti BEPS įgyvendinimą. Tačiau šį klausimą ėmės ir JAV senatas, finansų komitete buvo imtas šį klausimo ir JAV išdo departamentas patarė, pasiūlė komisijai apriboti prasidėjusius tyrimus, kurie yra susijęs su investicijomis šią Europos Sąjungoje. Galbūt nutrauktų tos, tos tyrimus. Tad kaip jūs galite tai vertinti? Na, amerikiečiai mano, kad komisijos elgesys yra prieštaringas, kad yra tenais nesutapimų. Kaip vertinate pareiškimą, kad komisija ne, ne, nesilaiko BEPS pasiūlymo, o jūs tą tarpu laikote BEPS kaip tik pagrindu šiam paketui. Ačiū. Dėkoju, prašau, komisarė. Si, madame. Euh, Dėkoju, ponė Kapel. Mielai atsakysiu šį klausimą, prisimindamas tai, ką jau uh, sakė jūsų komiteto pirmininkas ir aš pats atsakydami į ankstesnį klausimą. Be abejo, uh, ši tema yra nepaprastai svarbi ekonomiškai, politiškai. Uh, be abejonės. Be to labai svarbu, kai kalbam apie e, mokestinį bendradarbiavimą, e, to nepamiršti. Jeigu Junktinės Amerikos valstijos e, pritars BEPS, tai ne, atsiprašau, jeigu jis primė BEPS labai greitai, tai mes suprantame, kad viskas vyko labai sparčiai. Mes su Junktinio Amerikos valstijų išdo sekretorietu labai bendraujame, su Jack Lou, kurį aš labai senai pažįstu, nuolat palaikome ryšį. Prezidentas Junkeris gavo jo laišką ir dabar yra rengiamas atsakymas. Galbūt reikėtų šiek tiek pasiaiškinti, galbūt ponas Lemasiūrė labai aiškiai pasakė, JAF ir ES juridinė sistema nėra vienoda, e, įmonių darbo metodai nėra tokie patys. Junktinės Amerikos valstijose privačioms bendrovėms yra taikomas kitokios nuostatos negu Europos Sąjungoje. Kągi aš galėčiau pasakyti? Noriu pabrėžti, kad amerikiečių bendrovės nėra traktuojamos diskriminuotai, nėra jokios diskriminacijos jų atžvilgių. Mes kalbame tik apie ekonominį bendradarbiavimą. Mes turime tęsti dialogą su Amerikos administracija ir galiu pasakyti, kad aš pats prieš kelias dienas po kelių dienų lankysiuosi Šanhajoje, kur susitiksiu su Jack Lou didžiojo 20 korėjimuose ir aš tikiuosi, kad mes galėsime dar labiau pastumėti į priekį gerą bendradarbiavimą. Galiu pasakyti, kad e, šiame darbe mes e, su e, KONT generalinio direktorato vadove labai glaudžiai bendradarbiavime. Ji puikiai mokesčių srityje siūlo pasiūlymų Tai yra labai drasi moteris, kuri e, puikiai objektyviai dirba, e, labai gerai supranta politinę padėtį ir užtikrina, kad nebūtų jokios diskriminacijos. Ačiū. EPP vardu Gunnar Hockmark. Ačiū, Mr. Chairman. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju komisijos nary. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad na, Nemalai reikšti kyla, kai jūs kalbate apie tai, kai susipėtai į vieną mokesčių vengimą ir visas e, tapnės įmonės, kurios kartais uh, laikosi įstatymų, kartais nesilaiko, bet šį klausimą turi spręsti teismas, o ne politikai savo pareiškimais. Toliau. Buvo kalbama apie poveikį vertinimą ir kaip jį reikia atlikti na, manau, klausimas yra ne tai, ką reikia daryti, bet kaip tai reikia padaryti. Ir tai yra labai svarbu. Turime abipo rekomendacijas. Ir labai aišku, ir komisija taip yra pasakysi, kad norima viršytas rekomendacijas, eiti toliau. Žinoma, tai turės pasiekmių. Ir labai mane stebina, kad čia diskusija negirdėjau apie tai, nieko nebuvo kalbama apie konkurencingumą ir investicijas ir konkurencingumą bei investicijų trūkumą, kurį dabar patirime, kurį reikia išspręsti. Labai labai svarbu tinkamai spręsti šios klausimus, nes labai lengva dirbti taip, kad štai viena Europos problema, kuri ir ta problema yra, kad Europoje mokesčiai iš esmės dažniausiai yra aukštesni negu tas regionuose, taigi jeigu blogai imsime šių klausimų, dar labiau kentėsime nuo šios problemos. Kovosime su sukčiavimo mokesčių rytyje, taip pat su įmonėmis, kurios mažina mokesčių bazę dėl mums stiprinų priežasčių. Tačiau reikia, e, svarbu, kad komisija nuosekliai elgtųsi ir nuskliautusi savo uh, augimo, investavimo trūkumo ir konkurencingumo didinimo politikų atžvilgių. O rekomendacijų viršinimas yra grėsmė, nes galima sukurti didesnę, per didelę mokesčių naštą. Dar didesnį mokesčių naštą negu dabar turime, didesnį negu yra JAV. Tai mažins konkurencingumą. Ir norėčiau, kad jūs atkreiptumėte dėmesį iš šios klausimus. Jis yra esminės svarbos kovant su mokesčių vengimu, su E, sukčiamo srityje. Būtent taip mes bandom užsidirbti. Labai ačiū. Ačiū komisija. Ačiū komisarė, prašom. First, uh, you, you're right. Uh, Su pirma, jūs teisus. Mokesinis sukčiavimas ir mokesčių planavimas, agresyvus mokesčių planavimas yra skirtingi dalykai, tačiau kai kompanijos veikia žinodamos, kur yra jurisdikcijų spragos ir tuom naudojasi, tai tuomet turime problemą, nes rezultatas yra viešojo sektoriaus finansų negavimas, praradimas. Mažiau surenkama mokesčių iš tų kompanijų, tai tuomet e, MVI turi sumokėti daugiau mokesčių. Na, reikia, aišku, reikia tą skirtumą daryti, bet per savo paketą mes norime kovoti ir su mokesčių sukčiavimu, mokesčių slėpimu, agresyviu mokestiniu planavimu ir mokesnės bazės erozija. Aš manau, kad mes mm, dėl to mm, sutarėm. Jūs teisingai patikslinote, aišku, tą momentą. Dėl konkurencingumo, patrauklumo, na, mm, būtent savo įžangos kalboje būtent dėl šio momento aš labai akcentavau ir galiu dar kartą pabrėžti tai, kad esu tikras, kad laikantis to požiūrio, kad jeigu būtų tos rekomendacijos įgyvenamos Europinių lygminių, priešingai mūsų įmonėms garantuotų vienodesnį saugumą, mažesnį administracinę naštą ir tokią konkurenciją, kuri būtų sažiningesnė. Kaip galėtumėm paaiškinti, kad daugiau kaip šimtas jurisdikcijų jau įsipareigojo įgyveninti ABPO rekomendacijas ir didžiojo dešimtuko sprendimo antaliai buvo atitinkami, jeigu dar išliks tokie prieštaravimai. Uh, Mes matome visą pasaulį globalų judėjimą kovoti su mokesčių slėpimu. Mes nesam vieniši, turime apjungti tos, tos du matmenys skaidrumą ir kovą su mokesčių slėpimu ir sukčiavimu. Ir turime būti budrus, aišku, kad išsaugotumėm savo konkurencingumą. Kaip tai padaryti? Tai buvo plačiai aptarta BPO ir Nuo 2011 tai vyksta plačios diskusijos ir tikrai tai jau buvo aptarta valstybių narių ir, ir be konkurencingumo klausimo dar taip pat yra klausimas, kaip sukurti vienodas veikimo sąlygas visoms įmonėms. Ir tyrimai rodo, kad mažos įmonės moka 30 procentų daugiau. Niekas, manau, nenori to, nes konkurencingumas, aišku, yra ir šioje srityje reikalingas. SND Ačiū Socialdemokratų frakcijos vardu, Knas Kofas. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nary. Pirmiausia, dėkoju už mokesčių paketo pateikimą. Taip pat dėkojame, mes laikome ir atasteikimą atsirams valstybėms. Na, načiau, sakyti pastabų, šiek tiek galbūt ir taip pat kolegai Hokmark manau, kad štai yra toks faktas, kad e, mokesčių vengimas įmonėse tai yra tendencija, kuri kenkia mūsų valstybėms, kenkia konkurencingumui, kaip komisinai sakė, vietinės įmonės 30 e, procentų daugiau sumoka mokesčių negu tarptautinės įmonės. Tad manau, kad na, čia kalba dabar jau yra apie tai, kad reikia užtikrinti teisingumą ir vienodas konkurencinės sąlygas. Ką dar norėčiau pasakyti ir jūsų paklausti. Daug tarptautinių įmonių siekia mokėti nulinius mokesčius ir čia gauna paramos iš įvairių finansų institucijų, iš įvairių konsultantų įmonių. Jie sukuria įvairiausias abejotinas mokesčių sistemas, kad perkeltų pelną iš ten, kuris gaunamas, į mokesčių saugius uostus. Taigi, mes žinoma norime, kad būtų įmumės veiksmų šios rytyje, kad būtų išsprendėm šis problemas. Ir norėčiau jūs paklausti, ką būtumėm padaryti, kad sukurtume teisinę bazę, kurių numatytų pakankamas sankcijas prieš įmonės, bankus, finansų patarėjus, buhalterius, visą šią, visą šią pramonę, visą šį sektorių, kur, kuomet jie prisideda prie mokesčių vengimo ir kuomet padeda sudaryti tokias sutartis. Manau, tikrai tai yra esminis klausimas, kad reikia tai, kad turėti sankcijų prieš juos. Ir jeigu nustatoma, kad kažkas skatina mokesčių vengimą ar sukčiavimą, tai reikia tikrai matyti aiškias sankcijas. Manau, kad turėtų būti galima net blogiausiu atveju net ir atimti jų verslo licenzijas, jeigu jie nuolat e, užsima panašiais reikalais. Taigi, pirmas klausimas, kurį noriu užduoti, ar komisija nusimato kokios iniciatyvų, kaip spręsti šią problemą, nes tikrai manau, kad reikia imtis šak, nu, pamatinių priežasčių. Labai ačiū. Dėkuoju, prašau, komisarė. Kova su e, mokesčių e, piknaudžiavimu, mokesčių sistemos piknaudžiavimu eina žymiai toliau, negu kad mes dabar siūlome. Ir e, nepamirškime, kad e, yra tam tikros ribos, kiek visuomenė gali priimti e, tam tikras ribojimo priemonės ar e, mokesčių sistemos pakeitimus. Todėl mes e, pirmiausia turim įvertinti realybę ir pradedame darbą. Pradžioje pateikėme tą paketą, kurį aš jums pristačiau. Mes esame įstikinę, kad nueisim žymiai toliau. Dabar galvojame, kaip ir kada galėsime išviešinti ataskaitas apie atskiras valstybės, kaip aš jau sakiau, pats pasisakau už tai, bet kol tai nebus galutinis taškas. Mes turim galvoti apie kultūrinį, psichologinį, politinį mentalitetą, kuris turi pasikeisti. Ir tai, kaip jau buvo pasakyta, iš tiesų mes galime nueiti žymiai toliau toje srityje, apie kurią jūs kalbėjote. 2014 metais audito taisyklės buvo pakeistos, mes e, nagrinėjame, kiek jos yra susijusios su įmonėmis, su savo patarėjais, apie tai kalbėjome ir galvojame, kad reikės greičiausiai priimti naujas nuostatas. Čia. Ačiū. Darius Ozaktį apie pavardų. Atsiprašo pirmininkas, dar kažkas kitas nori kalbėti. Uh, just, just a small Taip, na, tik tai trumpas, taip pat nežinau, dar sureaguoti. Matėme tos išankstinius sprendimus dėl mokesčių. Ponas komisijos narys Vestegar tyrė Belgiją, Liuksemburgą, Niderlandus šioje srityje. Taigi, taisyklės paskelbus, matėme, kad kai kurios šalis įmonės, įmonės pažydė tas taisyklės. Ir dabar išeina, kad po visko valstybė šitą gauna naudos, nes atgauna tos mokesčius, na tai yra blogai. Manau, kad čia komisija atsakomybė yra stokovoti, nes matome, kad įmonės, tai yra valstybės priima nelegalius sprendimus ir kai tie sprendimus iškėja, jos nebaudžiamos, o apdovanojamos. Tad kaip tai bus sprendžiama, ką čia galim padaryti. Ačiū. Aš manau, kad skaidrumo pagerėjimas padės e, tuo tikslu. Mes apie nuosavus išteklius kalbame ir daugelis komisarų apie tai kalbėjo, kai e, su ponu Lamasūru dirbome nuosavų išteklių darbo grupėje, tarėmės su daugeliu e, specialistų, bet galiu pasakyti, kad Europos komisijoje yra daugelio, daug, daug narių, kuriems rūpi ši tema, įskaitant ir poną Timermaną. Aš galiu pasakyti, kad mes šį dosiją galime dar kartą svarstyti, mes mokesčių klausimus svarstame ir ta tema taip pat įeitų. Mes turim suprasti, kad ne kažkokios nuobaudos yra uždedamos, mes turime e, tarsi gražinti mokesčius Europos komisiją, kuri ir e, turi nuspręsti, kad jeigu valstybė yra gavusi kažkokią nepelnytą mokestinę lengvatą, ji turi e, ją gražinti, nes kitaip nukenčia visų kitų valstybių narių biudžetai. Dabar Darius Rozatį, kuris pagaliau jau yra pasirengęs kalbėti. Prašom, kolega. Like Labai ačiū. Norėčiau grįžti prie klausimo dėl viešos prieigos prie ataskaitų skirtų atskiros valstybėms ir Kila klausimas, kaip Jūs manote, kokį poveikį tai turės, jeigu sprendimas bus įgyvendintas. Taigi, kaip tai paveiks na, tas e, ES valstybių pozicijas, lyginant su kitų valstybių pozicijomis, kitų įmonių pozicijomis kas valstybėse, ypač JAV ir Kinijoje. Kiek šie sprendimai, kurie atskleis informaciją apie mokesčius, kiek jie pakenks e, Europos įmonėms, kiek sumažins jų, kiek padarys jų poziciją prastesnę iš konkretinės pusės. Su to susijęs ir kitas klausimas. Kokia yra jūsų nuomonė dėl komisijos vaidmens šiame procese? Nes, kad dabar suprantu, Europos komisija atsako už procedūrinius klausimus. Kaip man te, iki kiek būtų protinga įtraukti ir komisiją, kad komisija galėtų turėti prieigą prie tos informacijos. Ar tai būtų naudinga komisijai atliekant savo kitas funkcijas, na, kaip direktyvos įgyvendimo garantuotojos. Toliau, dėl poveikio vertinimo suprantu, kad galtinis e, šis procedūros tikslas yra tai, kad tarptautinės įmonės sumokėtų savo sąžininką mokesčio dalį Europoje. Ir kaip suprantu, tai reiškia, kad jiems galiausiai reikėtų sumokėti daugiau mokesčio, aukštesnis mokesčius reikėtų mokėti. Ar atliktas vertinimas, kokį poveikį tai padarytų toms įmonėms, ypač ar, ar yra vertinta, ar yra rizikos, jog kai kurios tos įmonės iš pastrauks iš ES, persikels kitas jurisdikcijas, būtent po tokio na, mokesčių surinkimo pagerinimo Europoje. Ačiū. European Pfizer case. Prašau, palikus nariai. Na, pirmiausia, norėčiau pakartoti, kad tai, ką mes šiandieną darome, tai siekime patek, pateikti paketą, kovos su mokesčių vengimu paketą. Ir siekime pateikti dviejų žingsnių prieigą. Pirmoji prieiga yra tai, apie ką bus jūsų ataskaita, tai yra kaip įgyvedyti europinius standartus. Taip pat tai, kas labiau PO, ir mes šiek tiek apsiribosime informacijos dalinimusi tarp mokesčių tarnybų. Manau, kad tai yra išmintingas žingsnis. Po to, balandį, Grįšime prie kito pasiūlymo dėl viešumo. CBCR viešumo. Na, dar nežinau, kuo tai baigsis, nes tai priklausys nuo išvadų, kurių šiandien dar mes nežinome. Būtent poveikio vertinimo išvadų. Poveikio vertinimą atlieka mano kolegos tarnyba. Ir aš esu ne vienintelis, kuris palaiko viešumo klausimą, tačiau reikia pragmatiškai tai pažiūrėti būtent dėl tų klausimų, kurius juos kėlėte. Tai yra, ar tai gali kaip nors pakenkti mūsų verslo konkurencingumui. Ir mano atsakymas, na, gana paprastas, aiškus yra. Jeigu poveikis, kurį sunku apskaičiuoti, yra reikšmingas, Tai reikia turėti galvoje. Tačiau, jeigu matysime, kad nėra prieštaravimo to konkursingumo ir skaidrumo, tuomet reikės imtis girtų žingsnių. Tačiau manau, kad sąžiningos sąlygos, vienodos sąlygos visiems yra toks dalykas, kurį nuosekliai reikėtų įgyvendinti, kuris dera su to, ką mes darome mokesčių srityje. Ir tai turėtų sumažinti kitas grėsmės, kuris yra konkurencingumui. O toliau dėl komisijos vaidmens. Na, tai jie, žinoma, visuomet palaiko minti, kad reikia labiau įtraukti komisiją. Būtent tai pagaliau gavome direktyvą dėl išneštinio sprendimų dėl mokesčių. Komisija gali čia vertinti kelias valstybės, jeigu ten toks interesas tačiau komisija negauna, na, tai jeigu pasakyti, orderio tiesiog veikti, tad kila klausimas, galbūt reikia dėl to kalbėti, galbūt jūs galite, pažiūrėjau, savo pranešime, nuomonė savo kelti šį klausimą, na, mus tikrai džiugintų, jeigu tas klausimas būtų iškeltas. Manau, kad būtų naudinga tai ne tik komisijai, bet ir bendrai Europos interesams. Ačiū. Dėkoju. Toliau e, studentų grupiai, grupsinu ponas Emanuel Maurel. Ačiū kolegos. Aš manau, kad viskas, ką kolegos pasakė, yra labai svarbu. Be abejonės tai demonstruoja pažangą ir be abejonės visi tą pabrėžė, kad Europos komisijos nario Moskovičiai ryštas e, tarnauja, nebe, netarnauja vėjams. Mes e, turime imtis labai ryštingų priemonių kovojant su e, mokesčių sukčiavimu. Aš e, norėčiau išsakyti šiek tiek optimistinimis e, vertinimo apie, komisijo, apie tarybos poziciją. Jūs sakėte, kad Luksemburgas pirmininkaudamas labai drąsiai priemė sprendimus, bet mes turime pripažinti, kad pagaliau mes pasiekėme stabilesnę poziciją, nes Luksemburgas prieš baigiant savo pirmininkavimą pasiūlė labai gerų pasiūlymų. Ir likus keletai dienų ECOFIN taryba uh, E, vis tik tai žengė žingsnių atgal, lyginant su e, Luksemburgo pasiūlymais. Mums atrodo, kad tai nebuvo labai gerai ir tarybai e, dabar kartais atrodo, kad parlamentas padeda tik Europos komisijai reformuoti padėtį. E, kalbant apie rekomendacijas atskiroms valstybėms, noriu pritarti tam, ką sakė kolega Rozatį. E, ekonominiai Europos bankai turi susidurti su palankiomis sąlygomis, nes kitaip visi persikels į Kiniją ar į kitas valstybės Gerbiamas komisijos nariai, jūs turite suprasti, kad e, e, kalbame apie globales problemas. Aš norėčiau grįžti prie e, esmės. E, tarptautinės bendrovės yra e, čia, čia manipuliuoja didžiuliais pinigais, e, kalbėdamas apie tos mokesčių vengimus. Bet Supraskime, kad tokių įmonių yra labai daug. Mūsų tikslas e, šiuo reglamentu padaryti įtakos kuo daugiau tarptautinių bendrovių, kad jos e, e, veiktų tokiamis pat sąlygomis kaip ir nacionalinio masto bendrovės. Pritariu tam, ką sakė komisijos narys ir pritariu tam, ką sakė kolega Rozatė, nes mums tai yra labai svarbu. Turime siekti mokesčių e, padėties e, optimizavimo, nes, e, pavyzdžiui, tai, ką papasako ponė Žoly apie įkėją, yra tiesiog netoleruotina. Padėtis yra labai sudėtinga, labai daug interesų konfliktų ir gerbiamas komisijos nariai, aš norėčiau pateikti klausimą, ar nebūtų gerai pagalvoti apie nesuderinamumo sistemos sukūrimą jeigu e, mes e, kartais turime pasiekti privačius klientus, kad jie e, padėtų mums pasiekti savo tikslus. Pirmiausia, dėl tarybos. Dar kartą pakartosiu, kad Luksemburgo pirmininkavimas buvo labai geras, jis leido labai greitai ir garbingomis sąlygomis E, priimti direktyvą dėl keitimas informaciją apie mokesinius sprendimus valstybėse. Europos parlamento pasiūlymas buvo geras patiktas tą kryptimi ir e, dėl to e, pasiūlymo bendra dvasia buvo išlaikyta ir tai atneš valsty, naudos daugeliu valstybių narių. Tuo pat metu galiu pasakyti, kad Niderlandų politinė valia yra labai aiški, jie nori, kad šiandien pristatomas paketas e, būtų priimtas ir aš tai sveikinu. Aš galiu pasakyti, kad e, iš tiesų taryba bando tarsi nukreipti paketą kitą kryptimi, bet mes uh, E, suprantame, kad reikia pasirinkti globalesnį požiūrį, bendresnį požiūrį. Visi aiškome, žinome, kokio galutinio tikslo siekiame. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas atliks savo vaidmenį ir e, išjudins tarybą, privers ją judėti. Mes kalbame apie tai, kas kartais čia nesuprantama. Parlamentas tikrai atlieka svarbu vaidmenį ir jūsų balsas yra girdimas. Bendraudami su visuomenė mes e, e, turime jūs pasitelkti. Na, o kalbant apie jūsų galutinį pasiūlymą, aš kaip komisijos narys nenoriu reikšti savo asmeninių nuomonių, ypač e, kitų kolegų portfelių srityje. Bet aš manau, kad būtų protinga vengti konflikto intereso Aš e, tai sakau e, ne demonstruodama savo pozicijos apie tai, ką jūs išsakėte. Mes e, turime vengti interesų konflikto bendraja prasme. Ir aš manau, kad kai kalbame apie mokesčių skaidrumą, to būtina nepamiršti. Ne Kaltinkime tik tai tarybos dabar, greičiau pasistengime pastumėti ją pirmin. Bernd Bucher. Äh, Komisarin, vielen Dank, dass Sie sich unseren Fragen stellen. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai už tai, kad atėjote pasidalinti nuomonėmis. Norėčiau paklausti daugiau apie ataskaitas atskiroms šalims ir ką jūs to numatote. Jūs sakote, kad KTC lygė čia atsargų sprendimą priimti ir kad pirmiausia ta informacija būtų nevieša ir kad pirmiausia būtų paveiktas įmonės, kurių pajamos siekia 720 milijonų eurų. Tai kiek klausimas, kodėl jūs pasiekote tokias apibrieštis ir kodėl numatėte tokį slengsti, būtent 720 milijonų eurų pajamų. Toliau, klausimas, kod, ar manote, kad tai padės sulyginti žaidimo sąlygas ir ištikrinti sažiningesnę sistemą, sažiningesnę sąlygas visiems? Kitas klausimas. Štai jeigu bus numatytas šis slengstis, matysime, kad įmonės, e, na, kai kurios įmonės juk uh, uždirbs, daug, uždirba tiek tokias, tokias pajamas, tai kita klausimas, kas bus, jeigu tokios didelės įmonės e, išsiskaidys į dukterinės bendrovės ir tuomet išvengs poreikio patekti šias ataskaitas. Kaip man, ar tai manoma yra? Ar kas būtų? Toliau. Kaip manote, ar e, reikia kokio nors bandymo subalansuoti šios dalykus ateityje? Nes minėjote, kad e, mažmeninės įmonės moka per 30 procentų daugiau mokesčių. Galbūt reikia numatyti kokių nors balansuojančių nuostatų, kurios sumažintų mokesčių naštą tokioms įmonėms, na, kurios, kurių pajamos siekia iki 720 milijonų eurų. Likęs klausimas, ką numatėte ateityje šiame pakete? Numatote diferencijavimo tarp dėlių ir smulkių įmonių? kalbėti, kad taip gali būti daroma ataskaitose atskiroms valstybėms. Tačiau, o kaip dėl kitų pake, mokesčių vengimo, vengimo paketo nuostato, ar numatoma, kad bus skirtingos nuostatos šioms įmonėms? Ačiū. Nebegrįšiu prie to, kodėl reikia ataskaitų už kiekvieną valstybę, man atrodo, galvojant apie fiskalinį skaidrumą. Uh, ES lygmenių bus pigiau viską daryti, bus mažiau administracinės naštos įmonėms, jeigu tai būtų daroma europinių lygmenių. Pavyzdžiui, galvant apie ataskaitas pagal kiekvieną valstybę, jeigu būtų vieningos ataskaitų formos, tai tada užtektų vienoje valstybėje pateikti ataskaitą už visą veiklą, būtų to viskas daug patraukliau, paprasčiau. Na, Dėl 156 e, milijonų eurų dar kartą klausėte, na, čia tas pats skaičius kaip ir EBPO, tai mes laikomės EBPO linijoje. Tikrasis klausimas, na, aš neturėjau mm, tų skaičių, kuriuos ponas Morel minėjo, bet ar jūs kalbėjote apie bendrą mm, apyvartos e, dydį ar pavadinimus? Na, <laughs> taip Man atrodo, kad pakankamai didelis šitas spektras ir poveikis ekonominis taip pat. Aš manau, kad mes tengiamės tos rytyti dirbti. Dabar dėl MVI mm, ne komisija turi nurodinėti, ką valstybės narės turi daryti. Aišku, kad kuo mažiau yra sukčiavimo ir slėpti slėpimo ir agresyvos mokesčių planavimo, tuo geriau, aišku, yra viešojo sektorio, viešojo sektorio, viešam sektoriu valstybių narių, jų mokesčių sistemams. E, tuomet jas gali mažinti ir mokesčių lygį įmonėms, tokiu būdu paskatina ir visą verslo dinamiškumą ir gerina um, perkame galę ir tai geriau ir įmonėms pačioms. Dabar dėl trečio momento mes neskirstame įmonių dydžio. Taip, tie, tos sistemos, kurias naudoja didesnės įmonės, paprastai mažos įmonės jų nenaudoja dėl to, kad jos yra brangios, būtent tos sistemos, tos priemonės. Paprasta priežastis, aišku, galvojant apie visas fiskalinės subtilybės, reikia žinoti juridinius visokius finansinius klausimus. Tai Aišku, ta, ta ataskaita dėl ataskaitų pagal kiekvieną valstybę, čia yra kita direktyva. Tai yra du skirtingi, taip, du skirtingi mokesčiai, taip, taip, taip. Atsiprašau, atsiprašau, <laughs> pirmininkė, aš dar pratęsiu. Turite vieną direktyvą. Vienas yra paketas kovos su mokesčių vengimu ir kitas yra CBSS. Vienas ir kitas. Taip, čia yra dvi skirtingos direktyvos. Taip, taip. Eden Kandelar, apie pavardų. Labai ačiū. Ačiū duoti klausimą dėl finansinių transakcijų mokesčio, jeigu galima. Gruodžio 8 dieną buvo patirtas Austrijos pasiūlytas projektas Ekofine ir taip, tai tas projektas vėliau turėtų tapti finansinių transakcijų mokesčių. Komisija dabar turi pateikti pasiūlymą Tenais yra atskirų paragrafų išvestinės popieriams ir akcijoms, tačiau yra dar viena dalis, trečioji dalis, kur numatyta kiti elementai ir ten štai kas sakoma. Valstybės dar sutinka, kad tolesnė analizė dėl realios ekonomikos poveikio dabar pensijų turi būti atlikta ir neigiamas poveikis pensijos turi būti sumažintas, bei reikia užtikrinti, kad mokslinimas būtų gyvybingas valstybėse. Na, manau, tikrai labai svarbu atkreipti dėmesį šios klausimus tiek valstybės, kurios dalyvauja šią sistemą, tiek tiek valstybės narės, kurios tame nedalyvauja, kurios galbūt norėtų vėliau prisijungti prie desnio bedarbiavimo finansų transakcijų mokesčių srityje. Tačiau turiu klausimą. Ar manote, kad šis, ši trečioji dalis dokumente yra tokia pat svarbi kaip pirmasis dvi dalis? Taigi, e, tai reiškia, ar komisija taip pat stos savo pasiūlymus dėl nuogastam, kur iškilti trečioje dalyje? Ir galbūt jau galite mums šiandieną, kiek patikslinti, kaip ketinate tai padaryti, galbūt jau galite šiek tiek paaiškinti. Ačiū, priešau komisijos nariai. Labai svarbu būti ryštingiam dėl, dėl 11 valstybių narių mm, pareiškimo, Estija pareiškė dėl savo poziciją dėl mm, mokesčių ir mm, Belgijos valdžia mm, pritarė starimui ir yra daug kas, prit... yra tikrai pakankamai didelis palaikymas finansinių sandorių apmokestinimui. E, komisija vaidina tokį techninį, na, tam tikrą prasme, aišku, ir politinį vaidmenį. Ir mm, Pirminas Junkeris parlamentui pasakė, kad jis pasisako už tokį mokestį. Komisija daug metų uh, kaip ir nuo šalies stovėjo, dabar sugrįžta prie šių procesų ir mes tikrai ir, ir techninių ir politinių požiūrių dalyvavome procesuose, tačiau neturime savo iniciatyvos teksto. Kai jis bus, galėsime aptarti į tarp 28 valstybių narių, įvertinti poveikį, mm, tada mm, įvertinti ir pasiūlymus ir galvoti apie sustiprinamą bendradarbiavimą, bendrijos metodą. Aš nesileisiu dabar į detalės, nes pagal apibrėžimą, aišku, tai reikia kalbėti apie visą susitarimą kiekvieną punktą. Dabar mm, tikrai aš neturėčiau jo skaldyti dalis, bet e, be to, kas yra aptariama, mm, e, kai, kai visas turinys bus aptartas, paskui dar liks e, keli mėnesiai iki birželio pabaigos, aiškiai apibriežti, kokie turėtų būti finansinių sąjungų mokesčio parametrai. Na, aišku, žiūrėsime, kas bus nuspręsta dėl mokesčio tarifo ar dėl paskirties, pavyzdžiui, kokios, kokie produktai būtų apmokestinami. Gruodžio pirmos dienos tarimas yra ryštingas, jis įpareigoja susitikti aptarusią šalis dirbti tuo klausimu. Tai yra labai svarbus politinis klausimas atitinkamoms valstybėms ir tikrai aš kartu su visa komisija teiksiu visą reikalingą techninę ir kitą pagalbą. Aš tiesiog turiu pasakyti, kad tikrai uh, Aš e, tikrai negaliu kažką tai išskirti iš to starimo, kurį sudarė ministrai tarpusavį. Ana Gomes, socialdemokratų frakcijos vardu. Labai ačiū, ponė Kusinary. Portugal žiniasklaida prieš savaitę paskelbė, kad įvairias didžiulės įmonės, kurios pavyzdžiui veikia E, energetikos sektoriuje, pavyzdžiui, Angolos energetikos įmonė, taip pat pensijų fondai, bankai yra įsisteigę Madeiros laisvojo zonoje ir gauna didžiulis mokesčių lengvatas, kurias numatė Portugalijos valstybė. Ir ten kalbama apie milijardą eurų, virš milijardo eurų. Žinoma, aš parašysiu atitinkamą komisijos nariui ir paklausiu, ar tai nėra nelegali valstybės parama. Tačiau yra klausimas, kodėl komisija lieka tyli, komisija nieko nesako, kodėl komisija nemato tokių sprendimų, ypač turint galvoje, kas jau nuveikta, ką jūs darote, kiek jau darbų padaryta. Taip pat turint galvoje, kad taryba sutarė dėl automatinio dalinimo informaciją dėl mokesčių, dėl mokesčių. Žinome, kad ne, ties, tas dalinimas ne, ne, nebūtinai apims tokius atvejus, tai yra tokias įmonės, kurios yra įsteigusi vienoje valstybėje narėje ir tačioje šalyje taip pat siejasi su tuo, ką klausė Ferrera prieš tai. Europos semestras. Kodėl komisija nebando užtikrinti mokesčių sažiningumo, kad būtų galima sumažinti biudžeto karpimus, kad būtų galima užtikrinti visas paslaugas ir kad būtų galima užtikrinti, jog būtų galima su daugiau mokesčių iš tų, kad gali daugiau mokėti. Portugalijos mokesčių tarnybos vadovas neseniai pranešė, kad turtingiausios Portugalijos šalis turėtų sumokėti, kurios turėtų sumokėti 25 procentus visų šalies mokesčių, sumoka vos 0,5 procentus mokesčių dėl e, vėlgi Portugalijos teiktų visokios lengvatų, kurios teiktos yra visiškai neskaidriai. Tad kodėl komisija nekapė dėmesį tokius dalykus ir neskatina reformų, ypač Europos semestro kontekste. Ir toliau. Tai galvoju, kas buvo pasakyta Ferreira, ataskaitoje buvo numatyta atkirtdėmėsi į Papildomų teisų mokėjimus, taip pat pelno mokestį, pelno, pelno perkelimą ir buvo komisija paraginta pateikti pasiūlymą, kuris spręstų problemą šią srityje, ypač e, kredinių bendrovių klausimų ir kitas panašus klausimas. Gal galite e, pateikti naujas informacijas šiuo klausimu? Labai ačiū. Dėkui, prašau komisijos nariai. Atsakant į jūsų du klausimus, pirmiausiai pirmąjį, jūs pati sakėte, kad pagalbos, regionų pagalbos taisyklės ir procedūros yra e, didžiai komp kompetencijos sritis ir e, mano kolegos iš ten galėtų jums atsakyti e, tiesiau. Nėra aiškios e, bazės, kuri uh, aiškiai nustatytų, kokiu taisykliu turi laikytis valstybės narės. Valstybės narės uh, žino, uh, kokiomis sąlygomis yra teikiama parama, tačiau gyvenimo priemonės dažniausiai yra nustatomas valstybių narių lygmenių. Aš galiu pasakyti, kad valstybės narės neturi priimti tokių nuostatų, kurios e, neigiamai įtakotų e, bendrovų veiklą. Nes kalbam apie laisvę zoną, tai nėra kažk... laisvasias zonas, kurios e, taip pat turi būti reglamentuojamas labai skaidriai ir konkrečiose ataskaitose apie valstybės apie tai bus kalbama. <coughs> Tačiau, kai kalbama apie Ferreiro Stoer ataskaitą, Europos komisija siūlo, kad būtų sustiprinti pasiūlymai dėl kovos su piknaudžiavimu. Pasiūlymas dabar yra svarstomas taryboje ir Europos komisija norėtų, kad sprendimas būtų priimtas kuo greičiau. Turi e, būti pakeistos e, e, veiklos perkelimo kaštų palūkanos. Taigi, aš manau, kad galėčiau pasakyti jums ir poniai Ferreirai, ir poniai Toreriui, kad apie tai galvojame. Ačiū. Ir paskutinis kalbėtas išaldė Enrique Kalvėt Šambų. Ačiū ponė pirmininkė. Ačiū gerbiamas komisijos nary. Sveikinu parengus šį paketą, kurį mums dabar pristatote. Be abejo, tai yra žingsnis į priekį. Tačiau visuomet mes kalbam apie smulkių žingsnelių politiką, kurios pagrindų yra sukurta Europos Sąjunga, tačiau šiandien atrodo tokios nebepakanka. Aš kalbėsiu trumpai ir e, paskutinis esu kalbėtojas ir pateiksiu keturis labai tiesmukiškus klausimus. Jūs galite atsakyti labai konkrečiai taip pat. Pirmas klausimas. Jūs sakėte, kad turėtume išsikelti daugiau tikslų negu ES buvo ir panašiai. Kodėl finansų bendrovėms tai dar nėra taikoma? Kodėl Europa negali to padaryti? Antras klausimas. Jūs kalbėjote apie Lichtensteiną ir apie Šveicariją, Monaką ir panašiai. Ar jūs sakote, kad ES viduje neegzistuoja vidaus e, mokestinių rojų? Aš galvoju apie Gibraltarą. Yra kanalų, e, yra Lamanšo sąsirio salos, yra tam tikrų zonų valstybėse narėse kurios yra tokios. Mes e, turime tiesybę sakyti savo rinkėjams, nes taip kalbėdami mes prarandam pasitikėjimą juokise. Trečias klausimas e, - mokesčių vengimas. Mes būtume veiksmingesni, demokratiškesni ir teisingesni, jeigu sukurtume specialią e, įstatymų prieimimo konsultavimosi procedūrą. E, Europos parlamentas yra vienas iš įstatymų prieimėjų ir e, jis visuomeniai yra artimesnis. Ir galiausiai, visai tiesiai, nors ponė Žioli ir pasitraukė, aš jau 20 metų e, ekonomikos ir socialinių reikalų komitete dirbau. Kokius trūkumus jūs matote e, to komiteto veikloje? Labai ačiū, kad taip nuoširdžiai kalbat. Ne visada taip malonu girdėti kalbant, bet reikalinga. Pirmas dalykas dėl ESBO. Kai mes sakom, kad mes turim daugiau siekti negu ESBO, tai aš noriu pasakyti, kad mes turim dirbti tą pačią kryptim, bet vidaus rinkoje mes turim padaryti daugiau. Kitas dalykas dėl finansinių įmonių. Aš jums galiu pasakyti, kad e, sprendimai tuo nesibaigs Jie turi prisidėti prie ESBO, EBPO sprendimų gyvenimo, bet mes ieškosim dar ir e, konkretesnių priemonių mums. Mes e, nekalbam apie mažus žingsnelius, šis žingsnis yra didelis ir jis nėra paskutinis, bus dar kitų. Ir aš tikiuosi, kad rasime reikalingų priemonių, kai ateis laikas. <clears throat> Kalbant apie vidaus e, mokestinius rojus. Tokių terminų mes nenaudojame. Mes sakome, kad ES viduje nėra mokestinių rojų. Bet vis tik tai e, žinom, kad yra valstybių, kurios yra palankesnės mokinių požiūrių negu kitos. Aš žinau, kad kiekvienas iš mūsų galėtumėm tą temą pasisakyti. Ir mes negalim uždrausti vienai ar kitai valstybei nustatyti ypatingos mokesčių sistemos. Niderlandų sistemoje buvo labai daug kalbama. Ir e, mes negalim priversti tos valstybės taikyti kitokių mokesčių procentų, negu kad dabar yra taikom. Kištumėmės mes į valstybės suverenumą. Susitarimai yra sudaryti dėl keitimas automatinė informacija ir dabar informacija yra keičiamas automatiškai su valstybėmis, kurios nėra ES narės, nors yra Europos žemynė. Jūs žinote, kad tie susitarimai yra pasirašti su Šveicarija, Lichtensteinu, Andora, tai valstybės, kurias jūs puikiai žinote, San Marinas ir Monakas taip pat bus įtraukti į tą sistemą ir aš manau, Europoje nebeliks tokių e, problemų po to, kai bus pasirašytas galutinės sutartys, Europos žemynas bus sutvarkytas. Trečias dalykas, aš puikiai supratau jūsų e, norus dėl parlamento vaidmens, betgi sutartys yra ir jas reikia įgyvendinti, jų reikia laikytis. Ir paskutinis pastebėjimas. Ta tema man labai svarbi. Jūs žinot, kad e, mokesčių bazės harmonizavimo temą keliame mes e, nuolat prisimename sistemą. E, apie ją buvo kalbama ir komisijoje, ir taryboje. Visos valstybės narės turi prisidėti. Aš esu tikras, kad ši priemonė yra labai efektyvi kovojant su mokesčių sukčiavimu ir e, vieningoje rinkoje taip pat. Mes turime gerbti valstybių narių prerogatyvas, jos pačios yra jas nusistačiusios, kai kurios iš jų nori, kad visi ES mokesčiai būtų suderinti, bet yra kitų valstybių, kurios sako, kad yra neperžengtinų ribų ir mes jų valios turim paisyti. Mūsų e, e, valstybėse labai dažnai dabar yra kalbama apie e, fiskalinės e, rizikas, e, individualias iniciatyvas ir panašiai. Mokesčių suderinimas neužkirstų kelio e, sukčiavimui, bet aksis, jeigu bus laiku įgyvendintas, e, bus sukurta veiksmingesnė sistema Ir tai bus vienas iš nedidelių jūsų paminėtų žingsnelių. Ir aš manau, kad mes galėsim dar, e, turėsim dar progą apie tai nekartą pakalbėti ir dar šiais metais aš jums pristatysiu naują AXIS projektą, kuris, aš manau, bus labai ambicingas ir jis pateiks konkretesnių priemonių. Labai ačiū gerbiamas komisijos nariai, dėkuoju visiems kolegoms, kurie dalyvavo šiame pasikeitime nuomonėmis. Ar vis tik tai ne paguodžia tai, kad mes visi esame nusiteikę bendradarbiauti, siekdami tų pačių tikslų, įdami tą pačią kryptimį ir mes norime prisidėti prie e, politinių sprendimų prieimimo, e, siekdami visiems gerovio, kalbė, gerovės, kalbėdami apie e, fiskalinę konkurenciją ir siekdami tokios padėties, kurioje dominuotų skaidrumas, sažiningumas ir lygybė. Praėjusiais metais mes e, prisėmė įsipareigojimą e, keistis informaciją apie mokesčių institucijų sprendimus. Taip pat matėme, kad beveik išnyko bankininkistės paslaptis. Šiais metais yra pareng, tu bus parengtas susitarimas dėl e, e, BPO rekomendacijų ir įmonių apmokestinimo Europoje. Šiandienos klausimas E, bus e, e, suderintas su komisijos nario Hill, Vestar ir kitų klausimais. Ir galiu priminti, kad pirmadienį įvyks koordinatorių posėdis ir po to bendras komiteto posėdis 29 dieną 15.30 pirmadienį. E, į mūsų posėdį ateis Niderlandų pirmininkaujančios valstybės atstovai ir aš tikiuosi, kad jie patvirtins tas idėjas, kurios šiandien buvo išvardintos. Ar norit kažką pridurti? Aš iš... taip ačiū, pirmininkė. Noriu tik pasakyti, pirmiausia, padėkoti kolegoms už šias labai įdomias diskusijas, kurios rodo, kad koordinavimas tarp komisijos ir parlamento tikrai padės įgyveninti šios pasiūlymus, parengti tos pasiūlymus. Ir žinoma, mes turime pareigą prieš Europos piliečius tai padaryti. Tad norėčiau dar kartą visiems padėkoti. Ačiū. Dėkoju, dėkoju ir vertėjams, kurie padirbėjo šiek tiek ilgiau. Posėdis baigtas. Impresionant. Impresionant.